yra dėl kompetitingos Vokietijos institucijos prašymo dėl pono Kreutzmann imuniteto panaikinimo pagal e, šeštą straipsnį, na ir pagal visą darbų tvarką.